susitiksime su šių organizacijų atstovais ir aptarsime galimybės teikti paramą LGBT bendruomenės aktyvistams. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponė komisarė. Ačiū. Kolegos, turime rezoliucijos siūlymus, diskusijos baigtų, baigtos, balsuosime netrukus. Pirmiausia, balsuosime dėl rezoliucijos dėl Tailando ir Kamodžios pasienio konflikto. Turime bendrą rezoliucijos siūlymo, kas už, prieš, susilaikė vieningai priimta. Dabar pereiname prie kitos rezoliucijos dėl Jemeno. Mirties bausmė nepilnamečiams nusikaltėliams. Turime taip pat bendrą rezoliuciją. Ir esame sulaukę pakeitimų. Pirmiausia, antrasis kas už. Prieš susilaikė. Priimta. Trečias už. Prieš susilaikė. Taip pat priimta. Atskirasis balsavimas dėl pirmosios dalies. Kas pritarė originaliam tekstui, prie kas prieš, susilaikė e, vienam kolegai sulaikius priimta. Dabar. Turime žaliųjų pakeitimą gavę. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl pakeisto rezoliucijos teksto, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Paskutinioji rezoliucija dėl Ugandos ir Davido Katonų žudimo. Turime bendrą rezoliuciją iš klausimų taip pat. Pirmiausia, dėl šeštosios dalies balsuosime. Atskir, dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė. Pirmoji dalis priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, taip pat priimta. Aš aštuntoji dalis originalus teksto, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktoji dalis originalus tekstas, dvi dalis, kas balsuojame dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, Pasitikrinkime, sako pirmininkas, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos siūlymo. Vardinis balsavimas. Kviečiu visus balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Rezoliucija primta vienam kolegai susilaikius. Niekas nebalsavo prieš. Lieka paskelbti keletą pranešimų. Mes gavome tarybos deklaraciją į Pavadinimas bus įrašytas į e, protokolą. Parlamentas turi tris mėnesius, e, kad galėtų pareikšti savo.